nes manau, kad jos darbas tikrai yra veiksmingas ir norėčiau pabrėžti, kaip svarbu, kad komisijos vicepirmininkas e, e, susilaukia tokio bendradarbiavimo su šio parlamentu. Kaip ten bebūtų, aš 15 metų pats buvau šiame parlamente. Na, o kai dėl pramonės politikos, ponios ir ponai, Tai manau, kad mums reikia pradėti galvoti apie tai, kokia svarbi ši diskusija. Ypač šiais laikais, kuomet kai Europa aptaria aptarė modernios pramonės sistemos klausimą. Pramonės, kuri būtų konkurencinga, ekologiška ir būtų svarbus veikėjas globaliame pasaulyje. Kalbam apie augimą, kuris kurtų darbo vietas ir padėtų susidoroti su didžiuliu krizės iššūkiu. Štai kodėl Europos komisija Europos komisija dar nuo, nuo to pat laiko, kai pradėjo dirbti antroji Barozo vadovaujama komisija, visuomet pabrėždavau, jog pramonės politika yra labai svarbi, ji turėtų būti šiuolaikiška pramonės politika tam, kad mes galėtume pasi, atgauti tai, ką praradome per pastaruosius dešimtmečius. Deja, šiandien gamybos apimtis yra gan menkos. Tai sudaro tik tai 2 procentus. Be abejo, yra skirtumų tarp valstybių narių ir įvairių sektorių, tačiau akivaizdu, jog visoje Europoje pramoniai senkasi labai sunkiai. Todėl turime pradėti ieškoti sprendimų, galvoti apie tai, ką galima būtų pakeisti. Kaip jums yra žinoma, aš surengiau prieš metus e, renginį, kuris įvyko Bruselėje ir kuriame buvo kalbama apie, apie pramonės politikos vaidmenį atkuriant augimą. Ir mes pakvietėme poną Rifkiną, kuris buvo mūsų garbės svečias tame renginėje. Turime keistis, mums reikia reformų. Ir žinome, kad kai kuriuose valstybės narėse situacija gal yra geresnė, pavyzdžiui, Slovakijoje ir Lietuvoje situacija yra kiek geresnė. Slovakijoje, Lietuvoje, pavyzdžiui, pram, pramoninė gamyba sudaro 8,4 procento. Tačiau kitose šalyse, Portugalijoje, pavyzdžiui, situacija yra kur kas sudėtingesnė. Net Vokietijoje šiandien taip pat patiriama sunkumų. 2012 metai buvo labai sudėtingi metų statybos, tekstilės, automobilių gamybos, plastiko gamybos sektoriuose. Pavyzdžiui, laivų statyba, cheminė pramonė. Tai yra tik keli pavyzdžiai. Mes taip pat turime ir aukšto lygio darbo grupę kuri rūpinasi plieno klausimais, e, automobilių gamybos klausimais ir laivų statybų sektoriaus problemomis. 2011 metais šiek tiek mes atsigavome, tačiau po to po to, tačiau gamyba vis dėlto vis tiek 2013 metais sumažėjo. Nemažai praradome ir darbo vietų dėl restruktūrizavimo. Per trečiąjį, trečiąjį 2012 metų trimestrą praradome 74 e, tūkstančių darbo vietų. Be abejo, žinome, kad e, svarbu vaidmenį čia vaidina ir tarptautinė prekyba. Globalizacijos laikais pramonė da, lengvai gali persikelti į kitas e, šalis, pavyzdžiui, Kinija padidino savo dalyvavimą pasaulio gamyboje beveik 8 procentais ir šiandien sudar 21,7 procento. Tai yra daugiau nei Europa ir JAV. Todėl spalio mėnesį komisija pateikė dokumentą dėl naujosios pramonės politikos. Joje yra išaiš, išdėstyti mūsų prioritetai. Europos reindustrializacija ir Iki 2020 metų mes norėtume padidinti gamybą iki 20 procentų Ypatingų veiksmų reikia da, tam tikrose rinkose, naujose pirmiausia rinkose. Tačiau kartu negalime pamiršti ir tradicinės pramonės. Turime gal ieškoti švarių technologijų, tvarios statybos, švari, turime kurti švaria, švarius automobilius ir kurti švarią infrastruktūrą. Poryt vyks labai svarbus renginys, kuriame Grinoblė, Grin, Grinoblė kuriame sustiks daug svarbių gamintojų atstovų. Naujos technologijos yra būtinos mūsų pramoniai. O tam, kad jos būtų įtiektos, reikės ir valstybių narių, ir bendrovių pastangų. Mes parenkitiname parengti uh, tikslinį veiksmų planą skirtą konkretiems sektoriams e, - automobilių gamybą. Praeitų metų lapkričio 8 dieną mes patvirtinome uh, veiksmų planą, kuris galios iki 2020 metų ir jame numatytos konkrečios priemonės, kurios e, turėtų padėti mums e, atgaivinti automobilių gamybą Europoje. Plieno pramonė. Čia taip pat vyko aukščiausio lygio diskusijos. Vasario 12 dieną įvyks trečiasis darybų raundas. Ir jūs tikriausiai jau skaitote, skaitėte laikrašiuose apie tai, kad e, plieno sektoriaus problemos šiandien yra itin e, aktualios. Ir keli pramonės ministrai, Europos pramonės e, ministrai išsakė savo nuomonę, pavyzdžiui, apie tai, kas įvyko ArcelorMittal valdomojo gamykloje. Kongu už konkurencingumą atsakinga taryba taip pat svarsto, kokios pramonės politikos mums reikia. Aš pabandžiau atlikti tam tikrą eksperimentą. Gruodžio 9 dieną į Briuselį atvyko nacionaliniai pramonės ministrai ir mes neformaliai svarstėme pramonės politiką. Tai buvo ministrai, bet ambasadorių ir mes aptarėm daug įdomių klausimų, įskaitant ir automobilių gamybos e, sektoriaus problemas ir apie tai, kaip mes apskritai galėtume atgaivinti pramonę Europoje. Ir Po to konkurencingumo taryboje įvykusioje gruodžio 10 dieną mes sugebėjome pasiekti tikrą proveržį. Pirmiausia dėl to, kad pramonės, už pramonės ringė ministrai buvo susitikę dieną prieš. Labai dažnai, kai vyksta e, dėrybos nuolatinio atstovų komitetuose, jos e, ketvirto, penkto lygio komitetuose, ten dažnai negalima priimti jokių sprendimų, kadangi ten nėra žmonių, tokio lygio žmonių, kurie galėtų priimti atitinkamus sprendimus. Taigi, todėl aš manau, kad mums reikia iš tikrųjų renkti tarybos posėdžius, kuriuose galima būtų kalbėti apie mūsų pramonės politikos konkurencingumą. Tai mano galva yra labai svarbu ir dėkoju parlamentui už uh, tai, kad jis domėsi šiais klausimais, dėkoju Jums už šią diskusiją. Neįman, naujoji pramonės revoliucija Europoje bus neįmanoma be jūsų Europos žmonių atstovų dalyvavimo. Mes visi kartu turime formuoti Europos reindustrializavimo strategiją. Turime galvoti apie tai, kaip galima būtų restruktūrizuoti mūsų e, įmonės. Ir tikiuosi, kad e, tikslas e, pasiekti 20 procentų iki 2020 metų yra tikslas, kurį mes sugebėsime pasiekti. Ir dėkoju dar vieną kartą Europos parlamentui už jo domėjimąsi pramonės politikos klausimais. Ačiū komisijos nariui, dabar politinių frakcijų vardu. Pirmoji kalbės e, LP frakcijos atstovė ponė Grostė dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, šią srityje mūsų laukia labai daug e, didelių darbų siekiant e, industrializaciją atgaivinti ES 3 milijonus nuo 2008 darbo vietų praradome, plieno pramonė išsikelia Japonija ir Koreja, taip pat automobilių pramonės apimtis mažėja, kitos sritis traukiasi, nes nenori laikytis griežtų reikalavimų, jos išsikrausto į Kiniją, taigi galime konstatuoti, kad pramonės krizė taip pat daro poveikį ir technologijų sektoriui. Tos krizės priežastys yra įvairios. Paimkime kaip pavyzdį plieno pramonė, tai yra viena iš svarbiausių pramonės sričių. Ir dėl žaliavų kainų skirtumo, dėl aplinkosauginių reikalavimų, konkurencingumo padidėjimo, taip pat Kinijos gamybos apimčių didėjimo, kitų kilančios ekonomikos šalių įtakos. Plieno pramonė e, buvo perleista į tarptautinių koncernų rankas. Taigi, kokiu veiksmu turime imtis, turime nustatyti tarptautinius standartus, turime finansuoti strateginės sritis ir taip pat uh, užtikrinti tinkamą valstybės paramą šiems sektoriams. JAV, Kinija, Koreja tą daro, kodėl mes negalime to daryti. Mes e, privalome prisitaikyti e, prie kitų valstybių vykdomos politikos, taip pat valstybės narės turi turėti galimybę teikti viešo sektoriaus paramą strategiškai svarbioms pramonės sritims, pavyzdžiui, automobilių gamybos srityje privalome sutelkti pastangas siekdami skatinti automobilių eksportą. Mes negalime taikstytis su tuo, kad ES yra viena iš atviriausių ekonominių požiūrių rinkų, o tuo tarpu mūsų gaminiams yra sudėtinga įsitvirtinti kitų šalių rinkose. Mes neturime elgtis naiviai. Aš tikiuosi, kad e, jūsų pasiūlymams pritars konkurencingumo taryba, tačiau jūsų laukia tikrai nemažas iššūkis. Ačiū. Ačiū SRD frakcijos vardu, ponė Toja dabar kalbės. Kalbame apie pramonę, ir apie pramonės sektoriaus gyvinimą Europoje, kuris kenčia nuo mažėjančios gamybos, problemų eksporto rinkose, didėjančio nedarbo ir mm, baimės jaunimo tarpe. E, tai yra labai svarbus laikas kovojant su krize. Pati krize pareikalavo daugybės aukų. E, Šimt tai darbuotojai atleisti ArcelorMittal gamyklose ir pats laikas Europos vyriausybei prisimti tam tikrą atsakomybę. Be oficialios valdžios galbūt dar galėtume sukurti tam tikrą koordinacinę grupę Europos pramonėje, kad būtų galima sutelkti galės išteklius kurie yra išsibarstę visose sektoriuose. Reikia koordinacijos ES lygmenių, dirbant kartu su valstybėmis narimis, vietos valdžia. Negalime reaguoti krizę atskirai po gabaliuką ir reikia ieškoti finansinių išteklių pramoniai, nes dažnai pramonė perskelia į kitas šalis dėl to, kad neranda atsako čia nors e, ir yra ES ir e, pasaulinio lygio gamintojų, e, tačiau daugiau reikia siekti integracijos tarp įvairių pramonės sektorių, įvairių gamintojų, reikia Europos energijos rinkos, reikia didelės programos investicijoms į infrastruktūrą finansuojamą iš e, ES e, obligacijų. Reikia remti mokslinius tyrimus, tai mes galime padaryti ir turime, aišku, remti naujoves, aukšto, aukštų, e, aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimą. Tai yra svarbu pramonės politikai. Ir kaip kolegos sakė, reikia, reikia remti Europos gavybą kovoje su pasaulinę konkurenciją. Ačiū, turiu panas Vatsonas, liberalų frakcijos vardu. Pirmininkė, Europos piliečiai e, turi būti dėkingi verslininkams, kurie yra pademonstravę viziją, drąsą, išlaikydami pramonę konkurencingą e, didžiulių pokyčių metu. Pramonės politikos neturėjimas ar bent jau E, sutarimo dėl konkurencingumo nebuvimas e, e, jiems kliudo, o ne padeda. Todėl liberalai pritarė tiems ženklams, kad pramonės politika atsiranda. Didesnis dėmesys finansinių sandorių mokesčiui, planas Connecting Europe priemoniai, kad būtų galima skurti transporto, energetikos ir informacijų technologijos tinklus, investicijos ir mokslinius tyrimus ir naujoves, pavyzdžiui, kaip pranešimas praėjusią savaitę, savaitę dėl grafeno, ar žmogaus smegenų žemėlapio kūrimo, ar mano e, rinkimo apylinkėje e, projektai vykdomi. Turime e, sveikinti energetikos siekius iki 50 metų. Na ir kaip jūs žinote, Grenoblėje reikia įtikinti ministrus ne mažinti šių dalykų biudžetų ieškant e, vietų, kur sutaupyti. Reikėtų pasėti sėklą vizijos, ko gali pasiekti Europą, jeigu laisvų žmonių genijus bus e, e, remiamas ir bus daug dėmesio skiriama, daugiau dėmesio skiriama investicijoms į ateitį. Ačiū, žaliųjų vardu, ponas Lander, dvi minutės. Kolegė, les drames humains qui jouent en ce moment. E, tai, kas vyksta šiuo metu tai Liežo mieste, dar kartą parodo, kokios, bai, kokios baisios gali būti pramonės politikos neturėjimo pasiekmės. Dažnai bendrovėms yra daromos fiskalinės ar kitos dovanos visiškai neatsižvelgiant į tai, kokias tai turės pasiekmes. Pažvelkime į finansus Finansai yra mūsų ūkio variklis ir dabar šie finansai surišo mūsų rankas, nes dabar panašu, kad viskas e, e, supana, e, tapo, visa mūsų sistema yra panašiai į vieną didelį kazino. Visiškai yra nepriimtina tai, kad kažkas gali naudotis labai lengvai prieinamais finansais ir dėl tokio kenčia kiti. Ir uh, visiškai yra nepriimtina tai, kad e, verslininkai šiandien renkasi e, tas vietas, kurios joms yra palankiausios e, įvairiausiais aspektais ir visiškai nepaiso aplinkosaugos reikalavimų. Ir galiausiai už tai moka paprasti žmonės ir, ir lėžomis te šiandien už tai moka plieno pramonės darbuotojai. Finansai gali paremti realią ekonomiką. Ir aš manau, kad mes turime padvigubinti mūsų pastangas. Turime investuoti Europoje tam, kad, kad Europa turėtų ekologišką ūkį. Mes turime veiksming, tik tai veiksmingai naudodami savo išteklius, tvariai juos naudotume, mes galėtume drąsiai žengti į ateitį. Ir negalime leisti, kad pramonė būtų atkuriama aplinkosaugos ir žmonių gerovės ir sveikatos e, klausimų. Gerbiami kolegos, vienas iš keturių mūsų piliečių šiandien gali atsidurti žymių skurdo ribos. Apie tai turime kolegos nepamiršti. E- Toliau ponas Buftonas. Ačiū, ponia pirmininkė. 12 metų trejus paskutinius mėnesius e, Junktinės karalystės ekonomika e, sumažėjo. E, mes susidurėme su recesija, beprecedentė recesija. ES niekas nematys jokio augimo. Ekonominė krizė pademonstravo, kad euras yra neteisingas valiutos susitarimas, kuomet buvo apjungtos šalis nevienodo ekonominio stiprumo ir tai yra tiesiog tramdomieji marškiniai žmonėms. Graikijos gelbėjimas, Portugalija, Airija, Ispanija, toliau bus Kipras ir kitos šalis. Reali, tikra priežastis e, eurozonai kurti buvo kurti kuo glaudesnę sąjungą, tačiau efektas buvo priešingas. Ir e, žmonės teistai klausinėja, kodėl jų mokesčiai e, naudojami gelbėti užsienio ekonomikas. Netgi Vokietijoje, kurią daugelis vadina e, pramonės jėgainė, nėra ekonomikos atsigavimo, mažos vidutinės įmonės skursta, kitos turi išsikelti į trečias šalis. Na, o Junktinės karalystės situacija yra dar blogesnė. E, nedarbas didžiulis, didžiulis jaunimo nedarbas, e, didėja energetikos kainos. Ir jokio pramonės atsigavimo nesimato horizonte. E, Gamyba sudaro tik 16 procentų, prieš 30 metų buvo dvigubai daugiau. Taip vadinamos ekologiškos energetikos politikos, politika žudo kitas E, pramonės sritis, pavyzdžiui, e, skalūno dujų išgavimą, kur Junktinė karalystė galėtų būti lyderė. Ačiū. Grazie per il gruppo GUE. Ačiū GUE frakcijos vardu, ponė Enon, ponas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pribrendo laikas komisijai išgirsti tai, ką parlamentas e, jau sako daugelį metų Komisija privalo vykdyti tikrą pramonės politiką vietoj tai to, kad vadovautųsi vien tik rinkos principais. Mes vis dar laukiame konkrečių komisijos veiksmų, nes jos geri ketinimai baigėsi ten, kur prasideda finansiniai interesai. Labai dažnai mes turime plėtoti E, pramonės politiką, priešingų atveju Europa, išskyrus Vokietiją ir jos tiekėjus, liks tik tai pramonės dikinė. Tarp atsakingų už Europos pramonės nelaimės taip pat yra ir e, tie, kurie sukelia finansinės išlaidas ir kurie nusprendžia e, dėl priima sprendimus dėl taupimo priemonių. Ši politika mažina vartojimą, didina e, atleidimus iš darbo, mažina atlyginimus, mažina taip pat Europos pramonės gamybos apimtis, e, kuomet e, ir to tos politikos rezultatus matome, pavyzdžiui, automobilių gamybos mažėjime arba jų pardavimu apimčių mažėjime. Europa privalo pirmiausiai e, gaminti gaminius ir teikti paslaugas, kurios e, yra naudingos mūsų gyventojams, o ne tik siekti patenkinti akcininkų įgūdžius. Pone Delvo, minutės vieni vidivičiai, tai e, yra tokia yra ArcelorMittal taktika Europoje. Mes matome šios šių veiksmų rezultatus uždarant aukštakros, nes Liežo mieste, Belgijoje ir keli parlamento nariai reikalavo komisijos nario Tajanį nedėlsiant imtis veiksmų, siekiant restruktūruoti plieno pramonę. Tinkamas veiksmų planas galiausiai buvo pristatytas, jo džiaugiuosi, tačiau labai apgailestauju, kad tas planas buvo pateiktas pavėluotai. Liežė po kelių dienų 1300 darbuotojų plieno pramonės bus atleisti papildomai per kelias dienas. Tai yra, plieno pramonė yra strategiškai svarbi pramonės sritis ir Europa jos atsisako. Taigi komisija privalo užtikrinti, kad e, užtikrinti tinkamą paramą valstybėms narėms, kuriuose yra uždaromi, uždaromos plieno gamybos sektorius. Reikia viską vertinti, tik tai vadovaujantis atitinkamos pramonės srities, kuriame papildoma vertė ir nesivadovaujant jokiais ideologiniais motyvais. Taip pat aš skatinu komisiją imtis visų turimų priemonių siekiant sumažinti nedarbo arba atleidimų iš darbo padarinius. Taip pat reikia nepamiršti ir kitų pramonės šakų, ypač automobilių gamybos, kuomet e, jų savininkai dažnai e, vadovaujasi principu skaldyk ir valdyk, siekdami tiek ekonominės naudos. Pons dar dėl pusantros minutės. Merci. Monsieur... Dėkuoju, ponė Krilė. Ponė komisarė, komisarė, išgyvename aišku, aiškę krizę. Taupim, nuo taupimo kenčia visi, skurdas didėja ir Europa privalo reaguoti. Ir jūs visiškai teisingai pasakėte, kad pramonė čia gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Skaitydami laikraščių žinome, kas vyksta plieno sektoriuje. Mums reikia galvoti apie trumpalaikę ir ilgalaikę perspektyvą. Trumpalaikėje perspektyvoje aš siūlyčiau jums parengti jūsų planą, kuris e, e, suteiktų daugiau pasitikėjimų investuotojams. Ir taip, tai gali padėti mums išsaugoti plieno sektorių Europoje, jeigu mes parodysime solidarumą. Siūlyčiau jums tai taip pat pateikti pasiūlymus, kurie padėtų tiek privačiam sektoriui, tiek viešajam sektoriui atsigauti ir pradėti vėl investuoti. Mums reikia pagalbos tam, kad plieno sektorius, kuris yra novatoriškas, e, atsigautų. Jis turėtų būti prioritetiniu sektoriumi. Toliau, formuodami pramonės politiką, reikėtų e, e, reikėtų gerai ją pagrysti, ją paremti, ji turėtų būti remiama taip pat kaip ir bendro žemės ūkio politiko ir bendro žvininkystės politika. Mes turėtume didinti investicinius gebėjimus. Turime taip pat reikalauti, jog mūsų partneriai laikytųsi tokių pat aplinkosaugos reikalavimų kaip ir mes. Negalime leisti, kad kad mūsų žlugdytų kitų šalių vykdomas dempingas. Pone Dura, dėkuoju, pone pirmkai, gerbėjai kolegos. Aš norėčiau jūsų šiandien paklausti, kas šiandien yra atsakingas už plieną? Kas, kas yra plieno politikos komisaras? Tai nėra ponas Tetajanė, tai yra Arselmitalė e, savininkas. Jisai sugeba visus supriešinti. Su supriešinti valstybės narės, jis tai atidaro gamyklą čia, tai uždaro ten. Ir taip jisai supriešina mūsų visus, supriešina valstybės narės, supriešina regionus ir kaip kai, kai kurie profsąjungų at, atstovai, tai yra visiškai, visiškai nepriimtina. Tai jau yra tikrai liepto galas. Ir tai yra jūsų atsakomybė. Da, užtikrinti, kad ES turėtų aiškę e, plieno politiką, pramonės e, politiką. Ir čia politiką reikia įgyvendinti. Jūs sakėte, kad nuo 2009 metų dirba specialioja aukšto lygio darbo grupė, o šiandien jau yra 2013 metai. Mes laukiame jūsų veiksmų. Ir aš jūsų norėčiau šiandien paprašyti, kuo skubiau integruoti į šią darbo grupę ne vien žmonės, kurie atsakingi už aplinkosaugą, už e, e, tą ir tą. Ne, tam, kad mes galėtume atgaiminti e, realią pramonę, tai jūs turėtumėt kalbėti su pramonės atstovais. Ir dar vienas dalykas, patikrinkite, ar kiekvieną kartą laikomas yra konkurencijos taisyklių, ypač pliemonė, plieno sektoriuje. Ir trečias dalykas, mes turime toliau stengtis apsaugoti savo naujoviškas technologijas, ypač tas technologijas, kurios gali padėti mums saugoti aplinką ir pagerinti socialinį gyvenimą. Štai ko mums reikia ir mums reikia, kad jūs uh, imtumėtės šių veiksmų kuo skubiau ir kuo uh, aiškiau ir aktyviau. Žobra, ekonomikos krizė atsiliepia Europos pramonės būklei ir neturėtume tuo stebėtis. Taip pat matome, kad krizės padariniai toliau įtako Europos ekonomikos padėtį. Deja, taip pat ir Europos parlamente bei komisijoje daug kalbama apie būtinybę mažinti administracinę naštą, mažiau reguliuoti rinką ir dėje valstybės tarnautojų skaičiai auga ir reglamentavimo apimtis taip pat didėja, todėl uh, ir atitinkamų pildomų prievalių susijusių su klimato kaitos paketu, tačiau e, nesistebėkime, kad dėl to gamyba yra perkeliama iš Europos, e, kadangi energijos išteklių kainos didėja e, ir tai susiję su klimato kaitos paketo atitinkamomis nuostatomis ir jūs pritarėte šioms nuostatoms ir kadangi didėja energijos kaštai, tai atitinkamai mažėja darbo našumas, todėl atitinkami verslininkai, kurie labdaros nedalina, perkelia savo gamybą į tas šalis, kuriuose jį labiau apsimoka. Todėl parlamentas ir komisija turi aiškiai suvokti ir aiškiai atsižvelgti į pasaulyje galiojančios konkurencijos taisyklės, atsižvelgti į tai, kad klimato paketui nepritarė JAV, Kinija, Indija, Rusija, Brazilija. Ir jeigu ES nori e, toliau taip elgtis, tai kerta šaką, pieno šaką, ant kurios pati sėdi, kenkia savo ekonomikai, tuo tarpu mes turėtume savo ekonomikai padėti, mažinti reglamentavimo apimtis, e, dar kartą permastyti klimato kaitos paketą, nes jos padariniai bus e, gamybos apimčių E, mažinimas Europoje ir darbo vietų iškelimas į kitas šalis. Reikia savęs paklausti, ar norime šią kainą mokėti. Ačiū. Grazie, onorevole Carvalho. Ačiū, panas Karvajo, pusantros minutės kalbės. Pana pirmininkė, komisijos nariai, siekiant kovoti su globalizacijos iššūkiais, mums reikia modernios pramonės, inovacijų, tinkamų išteklių naudojimo ir kvalifikuotos darbo jėgos. Ir svarbiausia čia yra inovacija ir yra labai svarbi Europos pramonės politikai. Ir mes turime taip pat uh, sugebėti tinkamai naudotis energijos ištekliais, uh, efektyviai naudoti energijos išteklius bei e, skirti tinkamą dėmesį naujovių inovacijų įdėgymui, pagerinant švietimo padėtį, rengiant daugiau mokslininkų, inžinierių. Europoje noriu e, priminti pasiūlymą dėl Europos reindustrializavimo. Portugalija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Vokietija pateikė šį e, pasiūlymą nes tik bendromis pastangomis galėtume pasiekti, kad Europos pramonė galėtų pasinaudoti savo turimais pajėgumais ir galimybėmis. Tikimės, kad 14-20 metų Europos biudžete bus numatyta tam pakankamai lėšų, bus pasiūstas tinkamas signalas siekiant remti mokslinius tyrimus, naujos mažas vietinės įmonės tam, kad atsigautų mūsų pramonė ir ekonomika. Ačiū, kolegė Andrėsim, pusantros minutės kalbės. Pirmininkė, komisarė, Europa turi keisti pramonės politiką. Reikia užtikrinti tvaro, tvarų augimą, darbo vietų išlaikymą ir spręsti visuomenės problemas. Kita vertus, matome, kokios kyla problemos. Jų yra daug. Nes šiuo metu metu investicijų yra mažiausias lygis palyginti su pastarojo dešimties metų laikotarpiu. Matome, kaip iš dalies arba visiškai uždaromos gamyklos e, tiesiog nukraujoja darbo vietos. Pavyzdžiui, Gente, Liežė, Asturijoje. Ir ten kyla didžiulių problemų. Tačiau mes esame lyderiai ir turime jais būti. Ir e, kuriant planus automobilių pramonėje, oro transporto ir taip toliau reikia priemonių gaivinant pramonę. Tiek regionuose, tiek valstybės narėse, tiek Europoje reikia daugiau koordinacijų, reikia ieškoti ne tik pramon, e, nacionalinių sprendimų. Todėl mes prašome jūsų parengti taisyklės visai ES rinkai, atsižvelgiant į žaliavas, paslaugas ir reikia galvoti ir apie energetikos modelį, galvojant apie Horizontas 2020 priemonės. Ir norėčiau paprašyti jūsų e, paraginti ministrus e, pasistengti, kad pramonė, pramonės gavimas būtų vienas iš krizės e, panaikinimo priemonių. Ačiū toliau, ponas Langenas. No, ok. Ehm, a questo punto inizio. Pono Langeno nėra. Tuomet spontaniškai pasisakymai. Ponas Lūvenas. Pone Lūvenai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų tarptautinis konkurencingumas pagrįstas, žinoma, pramonė. Be pramonės nebūsime svarbus pasaulio ekonomikoje. Pramonės sektorius turi susilaukti paramos darbo vietų kūrimo priemonių prasme e, skirtų jaunimui. Tai turėtų būti e, bendrijos lygmens darbo jėgos strategija e, pritaikyta pramoniai. Reikia tikslinių priemonių, kad tam, kad jauni žmonės gautų technologinį išsilavinimą, aukšto lygio išsilavinimą, kad turėtų galimybių specializuotis, dirbti kitose valstybės narėse. Na ir pagaliau turime remti verslumo dvasę jaunimo tarpe ir padėti jiems gauti finansavimą iš ES fondų. Onorevole Bazescu. Pana Bazescu. Ačiū, ponia pirmininkė. Gyvename laikotarpiu, kuomet trūksmas pasitikėjimas, net, rinkos netikrumo, e, netikrumas e, neleidžia valstybės narėjams e, siekti pažangos, teisant ekonominę situaciją. Todėl aš sveikinu komisijos pasiūlymą rengiant naują pramonės revoliuciją, kad Europa taptų patraukli verslui ir pramoniai nauja pramonės strategija turi būti pagrįsta naujais gamybos metodais, naujomis medžiagomis, naujoviškomis e, komunikacijos sistemojomis. Rumunijos pramonė taip pat e, patyrė nuosmukį ir aš manau, kad jos gaivinimo pagrindas yra būtent pramonės sektoriai, tai yra kalnakasyba, dujų gavyba. Na, o e, aukso gavyba Raša Montana e, vietovėje yra gera pradžia. O dujų gavyba taip pat gali kurti darbo vietas ir suteikti energetinį nepriklausomumą. Ačiū. Toliau ponas Mecaros. E Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga yra galingiausia ekonomika pasaulyje, tačiau per pastarosius metus to nelabai jautėme daugiausia dėl to, kad neturime bendros pramonės politikos, daug ginčiamės tarpusavyje. Tai taip pat susijęs su mokslinio tyrimų ir inovacijų padėtimi programa Horizontas 2020 čia galėtų pataisyti padėtį kaip ir patentinė, e, patentų apsauga. Pons Dajani kalbėjo apie konkurencingumą, ekonomikos plėtrą, darbo vietų kūrimą, reikia paminėti taip pat klimato, kovą su klimato kaita ir aplinkos apsauga. Galingiausios pramonės pasaulio valstybės orientuotos į technologijų plėtrą mes, tuo tarpu daugiausiai rūpinamės aplinkos apsaugą, tai brangiai kainuoja, ypač krizės metu turime ieškoti kompromiso šios rytie, nes mūsų kompromisai konkurentai nepritarė mūsų įsipareigojimams susijusiams su aplinkos tarša. Ačiū, ponė Prendergast. Thank you, uh, Chair, uh, Commissioner and colleagues. A lot... Ačiū, panė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Uh, Kai kas kalbėjo apie tai, kad mes neturime nuseklios pramonės politikos ir tai jau 20 metų jos neturime, per nedik daug pasitikėjome rinka, o rinka be abejo skatina siekti kuo didesnio pelno. Net mes žinome, kokio to, tokio požiūrio yra ko, padariniai. Ir atėjo laikas e, mums e, atgaivinti savo pramonę ir atgaivinti tvarias darbo vietas. Europos Sąjungoje yra saugo, saugomi tam tikri, tam tikri žemės ūkio produktai, kurie yra pagaminti tam tikromis sąlygomis ir tam tikrose regionuose. Ir aš siūlyčiau tą patį pritaikyti pramonėje. Pavyzdžiui, da, kristalų gamintojas Airijoje yra labai gerai žinomas. Neseniai šio šio gamintojo gamyklos buvo uždarytos. Krištolo, tai šis krištolo gamintojas buvo uždarytas ir darbą rado 600 žmonių ir nebejoju, kad yra nemažai da, investuotojų, kurie norėtų investuoti į tas pramoninės prekes, kurio, kur, kurias galima būtų saugoti, pritaikius e, demografinės, geografinės denominacijos e, e, vardą. Dėkuoju, panė Pirinkė. Plieno pramonė iš tikrųjų yra labai aktuali tema šiandien. 30 procentų per pas 30 sumažėjo mūsų gamyba. Jūs kalbėjote apie tai, kad mums reikia atgaivinti pramonę ir kad tai turėtų būti tvari ir, ir, ir ekologiška pramonė. Tačiau nepamirškime, kad reikia galvoti ir apie e, ilgalaikę perspektyvą, tačiau veiksmų reikia imtis jau dabar. Problema yra ir Liežo mieste, bet ir kitur, Prancūzijoje, Rumunijoje ir kitur. Todėl šiandien mes turėtume suvokti, jog Europoje nėra kastų sistemos, nėra kažko, ko negalima liesti ir negalima keisti. Uh, Ir tokiame kontekste, ponė komisarė, mes tikimės, kad jūs ir ta, už konkurenciją ir tarptautinę priekybą atsakingi ta, komisarai galvos apie tai, kaip reikia bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kokiu reikia priemonių, bet taip pat galvos ir apie valstybės pagalbą, nes mes nenorime, kad mums būtų trūkdoma dirbti tuomet, kai kitiems yra sudaromos palankesnės sąlygos. Dėkuoju. Sounds. Like Europe... Norėčiau pakomentuoti padėti cukrus pramonėje. Ar galime leisti Europos skurdžiausios regionuose panaikinti šioje srityje beveik pusę darbo vietų. Mano rinkimo apygarda Londone didžiausias Europos cukraus e, e gamykla perdirbanti cukranendrės veikia. Ir darbuotojų skaičius mažinamas, kitų darbo valandos yra ribojamos, turint omenyje, kad cukraus kaina ES yra daug didesnė nei pasaulio vidurkis. Komisija galėtų čia pakeisti padėtį, galėtų apsaugoti darbo vietas ir išsaugoti vieną iš seniausių Europos pramonės sričių, tačiau kol kas komisija jokių e, žingsnių nesima šioje srityje, taigi privaloma prival sudaryti cukranendrių perdirbėjams vienodas darbo sąlygas kaip ir kitiems Europos Sąjungoje. Pana Zuber. Pone. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Portugalijos e, pramonės apimčių mažinimas, milijonų darbo vietų naikinimas e, padaro Portugaliją priklausoma nuo likusių pasaulio šalių ir tokios padėties, e, tokios blogos padėties Portugalija nematė jau daug laiko, daug metų, 85 procentai pramonės darbuotojų praktiškai yra bedarbiai. Taip pat, e, kuriant bendrą nacionalinį produktą, pramonė tenka vis mažesnė dalis. Prieš kurį laiką e, Portugalija buvo stipri Europos vidutiniokė, dabar smarkiai atsiliekame. Taip pat galime konstatuoti, kad e, smarkiai atsiliekame ir nuo kaimo vietovių plėtros programų įgyvendinimo. Jeigu norime atgaivinti savo pramonę visoje Europos Sąjungoje, privalome valstybiniu mastu vykdyti investicijas, skatinti pramonės gamybą bei atitinkamai numatyti biudžetinius asignavimus. Ponas Paška. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. ES ekonomika stagnuoja, įmonės uždaromos, darbuotojai masiškai atleidžiami iš darbo ir tai atitinkamai apsunkina valstybių biudžetus, tačiau esama ir toliau ES įmonių uždirbančių pelną ir visame pasaulyje statančių naujas gamiklas. Volkswagenas Kinijoje, Fiatas Brazilijoje stato naujas gamiklas, taip suteikia darbo Kinijos, Rusijos, kitų šalių piliečiams. O e, tos darbo vietos galėtų būti sukurtos, galėtų būti sukurtos šias pas mus, jeigu norime atgavinti Europos ekonomiką. Turime paklausti šių e, didelių įmonių, kodėl jos e, pas mus uždaro savo gamyklas ir atidaro jas svetur, nes e, anksčiau Europa savo turtus sukurdavo pas save ir po to skleisdavo visame pasaulyje. Ponas Stojanovas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie ekonomikos atgaivinimą, pramonės atstatymą. Šiame kontekste norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Bulgarijoje dar prieš prasidant ekonomikos kriziai buvo sunaikinta trys vyriausybės, to pasirūpino. Viena vyriausybė buvo centro dešiniųjų, antroji centristų, o trečioji centro kairiųjų vyriausybė dėjo tam visas pastangas, kad sužlugtų Bulgarijos pramonė. Europos Sąjunga e, sėdėjo susidėjusi rankas ir nieko nedarė, kad užkirstų tam kelią. Taip kaip ponė Janakudakis prieš tai kalbėjo apie cukraus pramonę ir jai kylančias grėsmes Aš galėčiau panašių pavyzdžių pateikti ir apie Bulgariją nemažai. Būtent dėl to labai daug Bulgarijos piliečių šiuo metu nepritarė šalies narystė Europos Sąjungoje. Ačiū uždėmesi. Ora la parola al commissario Tajani. Ačiū žodis komisijos nariai Tajani. Presidente, innanzitutto una notazione tipo politico Ačiū. Galbūt mm, šit, vienas kitas mm, politinis aspektas. Po daugelio metų Europa vėl ėmėsi kurti ekonomikos politiką pagrįstą realią ekonomiką. Praėjus tam tikram laikotarpiu, kuomet daugiausia dėmesio buvo skiriama finansams, paslaugoms. atsiradus antrajai Baroso komisijai tendencija pasikeitė. Ir pradėjome vėl kalbėti apie pramonės politiką. Penkiolika metų dirbant šiame parlamente negirdėjau daug diskusijų apie pramonės politiką Europoje nuo 1994 iki 2008 metų. Nekalbėjome apie tai, kokios pramonės politikos mums reikia, o taryboje mažai laiko buvo skiriama taip pat pramonės politikai. Buvo laikų, kuomet komisarai, e, kaip pavyzdžiui ponas Davinionas, e, stengiasi įkurti plieno planą. E, tačiau galios, kurios tenka komisijai pramonės politikos srityje, yra gana ribotos. Tačiau buvo pasirinktas politinio stiliaus dalykas, politinis pasirinkimas, kuomet dėmesio centre tampa vidaus rinka, pramonė e, ir taip toliau, kad būtų galima susidoroti su krize. Jeigu norime politikos pagristos vien tik tai finansais, tai matysime tik tai cirkuliuojančius pinigus, kurie atsidurs E, ir taip jų turinčių kišenėje. Tačiau pramonės politika gali kurti naują turtą, jį perskirstyti, e, o rinka bus kaip socialinės politikos variklis. Įvyko tam tikrų pokyčių, jų nelengva buvo pasiekti. E, nu, jeigu norite įtikinti visą komisiją, kad čia reikia kažkokio tikslo pasiekti iki 20 metų, tai, tai reikštų, kad 20 procentų BVP turėtų būti pramonės politikos dalis iki tų 20 metų. Tai yra politinio pasirinkimo dalykas. Ir nesiknai tiek parlamentas, tiek taryba e, šį politinį pasirinkimą įvertino teigiamai. Tačiau konkrečiai e, to pasiekti nebus lengva, nes politiniai pokyčiai reikalauja praktinių pasiekmių, o tam reikia laiko. Aš ne, tikrai neužsimerkiau e, krizės plieno pramonėje ar ArcelorMittal e, atveju akivaizdoje. Aš iš patirties e, niekuomet nesislėpiau e, galutinėse vietose, kai buvo problemų ir mano šalyje. Mes visada kėlėme naujas e, idėjas susitikimuose ir su profsąjungomis 12 metais, kalbėdamėsi su žmonėmis, kurie dirbo Acelor Metal. Metal. Tai buvo žmonės, kurie siekia įtraukti į darbo grupę ir profsąjungų, ir darbuotojų atstovus, ir Europos parlamento atstovų, atstovus, įskaitant e, ponę Beres. Ir, e, aišku, ši darbo grupė veikia, tačiau sprendimus pasiekti reikia laiko. Įtraukiame ir komisarą Andorą, kuris atsakingas už e, darbo rinką. Aš neturiu tokio vaidmens, kaip e, kokio, kokio, kokį turėjo komisaras Davignonas, kai jis kūrė plieno planą. Aš turiu koordinacinį vaidmenį ir mes siekiame kartu su darbuotojais, e, su komisarais ir parlamento nariais, taip pat Belgijos ministrais e, dirbti. Sustikimuose dalyvaus ir Prancūzijos ministras. Apskeisime nuomonėmis su valstybės narėmis, koordinuojant visą šį darbą komisijai. Aš galiu stengtis koordinuoti, ieškoti sprendimų, kurie užkirstų kelią e, susidarimams tarp valstybių narių, kas yra atsitikę kitose sektoriuose, pavyzdžiui, automobilių gamyboje. Ne visi e, čia e, turi vienodą nuomonę, o mes norime užkirsti kelią konfliktui tarp Europos šalių pramonės sektorių. Na ir aišku, kad mes pirmieji nešame vėliavą kovoje su klimato kaita, tačiau e, visiems pokyčiams reikia tam tikrų aukų. Aš ne vieną kartą kartojau, kad jeigu nebus pasaulinio sustarimo, mes negalime viršyti CO2 emisijų mažinimo tikslo, 20, 20, nu, kurį užsibrėžėme ties 20 procentų. E, turime būti realistai, jeigu norime užkirsti kelią pramonės išsikraustimui, kas e, e, pakenktų mums kovojant su klimato kaita, nes pramonė persikelia į tas šalis, kur nėra griežtų taisyklių klimato kaitos srityje ir tai vis tiek nieko gero neduos, mes tik, tik tai pakenksime savo plieno pramoniai, na, plieno pramonė kartais gauna valstybės paramą e, e, pagal esamas taisyklės ir e, profsąjungos pačios sakė, kad jos džiaugiasi komisijos veiksmais. Mūsų planams įgyvendinti reikia laiko, reikia pasiekti susitarimus visa kolegija dėl to turi sutarti. Nėra taip, kad mes nekreiptume dėmesio ar nestebėtume situacijos. Šią situaciją stebime labai atidžiai. Ta pat galima, galima pasakyti apie komisarą Almuniją, kuris yra atsakingas už konkurencijos politiką. Tyseno grupė, kaip žino vicepirmininkė Angelili, kalba apie svarbius dalykus, E, kai buvo planuojamas pardavimas stambios gamyklos. Čia susidarėme su keliais sritimis - aplinka, konkurencija, pramonė ir reikia kartais pasirinkti, kartais nelengva. Ir e, renkantis galima laukti kažkokių ir pasiekmių, aišku. Žinau, kad komisija tikrai dirba daug, siekdama apsaugoti pramonę ir nesiktinai buvo surinktas seminaras skirtas pramonės konkurencingumui. Pats pirmininkas Barosas e, siekia, kad būtų surinktas toks seminaras, tai nebuvo atsitiktinumas. Reikia ir priekybos e, politika, politikos, kuri nebūtų naivi, e, antidempingo priemonės yra skirtos nesažininkai konkurencijai stabdyti. Ir aš esu įsitikinęs, kad e, turime dėti pastangas remdami vienodas žaidimo sąlygas. Aišku, kad konkurencija turi būti pasaulinė, tačiau e, ji turi vykti pagal tas pačias taisyklės visiems. Negali žaisti, žaisti vienokio futbolo Briuselėje, kur yra dvi komandos po 11 žaidėjų, o Pekine e, devyni žaidėjai turi žaisti prieš 23. Taisyklės turi būti vienodos visiems. Turime saugoti savo žinias. Tai nereiškia protekcionizmą, tai nereiškia durų užverimą į mūsų rinkas, tačiau turime atidžiai saugoti savo pajėgumus, savo sugebėjimus. Taip pat dirbame ties e, mūsų pramonės, svarbiausių pramonės šakų kokybės garantų. Grenoblyje 12 dieną susirinks e, konkurencingiausių šakų ministrai. Ir 20 metų strategijos kontekste matome pokyčius, kaip vykdomi moksliniai tyrimai. Jie bus vykdomi ne savo labui, bet bus pritaikyti prie pramonės politikos. Nes mes negalime leisti savo, kad Kinijos pramonė pasinaudotų mūsų mokslinių tyrimų rezultatais konkurencijai su mūsų pramonė. Reikia e, artimo bendradarbiavimo tarp pramonės ir universitetų. Esame čia padarę klaidų ir turime vengti, kad nebūtume įstumti į kampą. E, kai e, mokslinius tyrimus laikėme antrailių dalykų. Taigi pasirinkimas yra labai aiškus. E, kadangi ši komisija pradėjo kalbėti apie pramonės politiką, tam, kad pramonė pasiliktų šalyse, o neišskraustytų kitur. Europos pramonė yra iškrausiusi ir Afriką, ir Pietų Ameriką, ir kitur. Mums reikia pramonės politikos, augimo politikos, kuri e, atitiktų ir e, aplinkosaugos reikalavimus. Džeremis e, Rifkindas buvo pakviestas su mumis paskalbėti apie Mm, naują pramonės revoliuciją. Mums reikia pokyčių e, ir mes tikrai imsimės veiksmų. Aukšto lygio darbo grupės išvados e, leido parengti naują veiksmų planą e, automobilių pramoniai. Mes vis dar dirbame šioje srityje, nes ši sritis kenčia kaip ir plieno pramonė ir jie yra juk vieni svarbiausių plieno pramonės klientų. Na, o dabar mums reikia įtikinti net skeptiškiausius verslininkus, kad e, komisija įmasi veiksmų. Mes tą padarėme laivų statybos srityje, įtraukdami didžiulius investicijų bankus, kad Europa turėtų e, tvirtą pramonės politiką ir taryboje konkurencingumo e, ir e, e, mokslinio tyrimų taryboje kalbėjome, kad pramonė nėra antro ar trečio svarb... ant, antrailės ar trečiailės dalykas. Ir ne pirmą kartą pramonės ministrai susirenka ir kalbasi apie problemas e, automobilių pramonės e, sektoriuje. O neseniai ES pramonės ministrai kreipėsi į ES ir į komisiją, kad būtų parengta stipri e, pramonės politikai. Tokie yra signalai ir tokie yra faktai. Tos galios, kurias turiu, yra suteiktos sutarties. Aišku, kad viskam reikia laiko. Nėra taip, kaip komisaro Devinjono laikais, e, kai jis parengė plieno planą. Jeigu aš turėjus, būčiau turėjęs e, tokias pat galės, aš būčiau jau pateikęs e, pasiūlymą. Tačiau tokių galių neturiu ir turiu laikytis sutarties. Tačiau noriu patikinti Jūs, kad visi parlamentarai dalyvaujantis diskusijoje taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Labai gerai, kad e, ši diskusija įvyko apie pramonės politiką. Mes ir toliau svarstome idėjas, pasiūlymus, kaip modernizuoti pramonės politiką, kuri gerbtų aplinką, kad dirbtų realiai ekonomikai, leistų kurti darbo vietas. Galima kalbėti apie kiekybinę konkurenciją su Indija, Kinija ir panašiai, nebūtinai galime konkuruoti kokybės e, e, lygmenių ir laimėti. Pagalvokime apie kosmoso pramonę ir apie e, mokslinių tyrimų duodamą naudą kitoms sritims. Prisiminkime Galilėjo projektą, kuris pradės veikti 14 metų pabaigoje arba pavyzdžiui, Junktinė karalystė rengia labai svarbu renginį kartu su komisija skirtą paslaugų sektoriui, panaudojant galilėjo sistemos signalus žemės ūkyje, sveikatos apsaugoje ir taip toliau. Tai nauja pramonė ir yra. Junktinė karalystė, kuri dažnai abejoja tam tikrais e, politikos pasirinkimais ES lygmenių yra, pasirodo, vienas svarbiausių veikėjų šioje naujoje pramonės plėtojimos srityje. Turime siekti pažangos, turime būti drąsūs ir stiprus ir eiti nusibrieštų keliu. Turime remti pokyčius ir aš savo darbę darysiu viską, ką galiu, kartu su parlamento pagalba siekti būtent tokių pokyčių. Pirmininkas Barosas pats norėjo, kad tie pokyčiai prasidėtų jam pirmininkavant komisijai. Yra aiškiai pasirinkta, turime eiti į priekį, būti drąsūs ir spręsti problemas, pasinaudodami galiomis, kurias turime, turime įtikinti visas valstybės narės kad šiuolaikinė pramonės politika yra geriausia priemonė nugalėti krizę. Krizę, kuri jau daugelį metų kamuoja Europą. Aš esu tuo visiškai įstikinęs. Atsiprašau, ponia pirmininkė, kad taip, taip ilgai kalbėjau, tačiau aš esu įstikinęs, kad ši tema nusipelno uh, išsamios diskusijos, o aš norėjau sureaguoti į kai kurias parlamento narių išsakytas mintis. Manau, kad pramonės politika yra vienas svarbiausių temų ekonominės politikos rėmose ir noriu padėkoti visiems už jūsų indėlį į šią diskusiją, nors jūs ir buvote griežti ir kritiški. Manau, kad ta kritika parodė, koks, kiek yra entuzijazmo siekiant ekonominio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje. Aš galiu Jūs patikinti, kad su visu atidavimu sieksiu, kad Europos Sąjunga taptų e, moderna, konkurencinga pramonės gale. Žinoma, netokia kaip 90-ame e, dešimtmetyje, bet e, būtent pirmautų kokybės prasme. Ora Passiamo agli interventi di Ubi. Ačiū komisijos nariai. Dabar Dabar vienos minutės pasisakymai ir pirmasis kalbės Dies Demera.